Gavote darbo tvarkę, kaip žinia, mūsų posėdis yra transliuojamas. Verčiama į keletą kalbų. Ir dar pasakysiu, kad mūsų posėdis kovo 31 numatytas yra atšauktas. Iškart dabar pereisime prie balsavimo, tai yra trečiasis darbo tvarkės punktas – Es paramos besivystančių šalių biudžetams ateitis e, yra kolegas Tas, e, pranešė šio klausimu. Iškart e, balsuosime, jūs turbūt turite balsavimo sąrašą, jeigu esate pasirengę, tai iškart ir pradėkime balsuoti. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas septintasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vienuoliktasis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Prašom pradėti. Baigiame. Patvirtinta 15 už, 1 prieš. 16, sako pirmininkas už. Dabar periname prie ketvirto darbo tvarkės punkto 2009 e, metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas komisija. E, Ponai Hatsimarkakį suteikiu žodį prieš balsuojant. Dėkuoju kolegos. Norėjau, kad būtų galima susitarti dėl, e, norėjau susitarti dėl daugiau kompromisų, bet nepavyko, nes pakeitimai buvo labai skirtingi, tačiau norėčiau Jūs informuoti apie keletą korekcijų balsavimo e, sąraše dėl komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimo pirmasis pakeitimas ketvirtame puslapyje balsuosime kartu tik tai dėl 44-47 pakeitimo, nes EPP nori, kad mes atskirai balsuotume dėl 43 pakeitimo. Ketvirtasis puslapis taip pat buvo klaida padaryta dėl mano rekomendacijos dėl ponios Ivanovos pakeitimas 66 turėtų būti minusas dėl 12 12 puslapyje mano rekomendacija dėl 172 pakeitimo turi būti neigiama. 16 puslapis, 221 pakeitimas buvo atsiimtas. Taigi tiek dabar galime balsuoti. E, darbuotojų e, reglamentas nepriklauso mūsų komiteto kompetencijai ir aš e, turiu atskirą nuomonę dėl 171 pakeitimo suteikiama kart per metus tam tikras laikas kelionėms darbuotojams. Ir tai yra susijęs su 5000 Ir e, kas metai tiems visiems darbuotojams keletui tūkstančių skiriam 80 milijonų eurų. Bet e, šis klausimas nepriklauso mūsų komiteto kompetencijai. Ir norėčiau padėkoti pranešėjui taip pat, kad jis leido pateikti atitinkamus pakeitimus. Kolegas Tas. Kolegos, taip. Parlamento teisės tarnyba buvo paprašyta išanalizuoti kai kuriuos pakeitimus, ne tik tuos, kuriuos pateikė ponia Kresler, bet ir kitus, kurie yra susijęs su darbuotojų statusu, kai kurie buvo um, laikomi nepriimtinais, bet aš e, jūsų prašysiu nesilaikyti teisinės e, tarnybos nes, nes ne, kai kur mes balsuosime dalimis ir kai kuriais atvejais teisės tarnybai buvo galbūt sunku pasiūlyti minusą. Dėl to aš prašau jūsų laikytis balsavimo sąrašo ir tada neiškils problemų e, dėl e, parlamento teisinės tarnybos nuomonės. Allora cominciamo, se siete d'accordo, la, uh, la votazione. La proposta. Uh... Taigi, jeigu neprieštaraujate, siūlau perėti prie balsavimų. Tai yra pranešimo projektas dėl Europos biudžeto patvirtinimo. Pirmoji dalis. Nuo 1 iki 14 balsuojame. Balsavimas baigtas. Primta. Dabar periname prie penkto ir šeštojo pakeitimų, pradedame balsuoti. Jie atkrenta automatiškai, taip, panašu, kad taip ir yra. Pasiūlymas dėl sprendimo, dėl biudžeto patvirtinimo, švietimo audiovizualinių ir kultūrinių paslaugų direktyvų. E, agentūrai, atsiprašau, sako pirmininkas, yra pasiūlymas dėl sprendimo ir balsuome dėl jo. Prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 19 už. Dabar pasiūlymas dėl sprendimo, dėl biudžeto įvykdymo, pat, įvykdymo patvirtinimo švietimo dvizalinio paslaugų e, agentūroje. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar balsuojame dėl viso sprendimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 18 už, vienas susilaikė. Pasiūlymas dėl sprendimo dėl vykdomosios agentūros atsakingos už konkurencingumą ir inovacijas biudžeto vykdymo patvirtinimo. 90 pakeitimai balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. Pasiūlymas dėl sprendimo. Balsuojame dabar dėl jo. Balsavimas baigiamas. Priimta. 18 už, vienas susilaikė. Dabar balsuojame dėl vykdomosios agentūros atsakingos už sveikatą ir vartotojus biudžeto įvykdymo. Patvirtinimo 11 ir 12 pakeitimai. Prašau, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Balsuojame dėl viso pasiūlymo, dėl sprendimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 19 balsavo už, vienas susilaikė. Dabar balsuojame dėl pasiūlymo dėl sprendimo dėl transeuropinių transporto tinklų vykdomosios agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimo 13-14 pakeitimai balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar balsuojame dėl viso sprendimo pasiūlymo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar balsuojame dėl e, sprendimo pasiūlymo dėl vykdomosios agentūros atsakingos už e, mokslinius tyrimus. Balsuojame, balsavimas baigiamas, priimta. Dabar balsuojame dėl viso sprendimo pasiūlymo, prašau. Ačiū. Priimta. 19 už, vienas prieš. Dabar pasiūlymas dėl sprendimo dėl mokslinio tyrimų vykdomos agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Prašau balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar balsuojame dėl pasiūlymo. Balsavimas baigiamas. Priimta. 19. Už vienas susilaikė. Dabar pasiūlymas dėl sprendimo dėl sąskaitų uždarimo nuo 19 iki 25 pakeitimai. Balsavimas baigiamas, priimta. Atsiprašau, dabar 25 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar pasuojame dėl viso pasiūlymo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 19 balsavo už, 2 balsavo prieš. Dabar balsuojame dėl 43 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Balsuojame dėl kelių pakeitimų nuo 44 iki 47. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 50 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Balsuojame dėl 48 pakeitimo. Prašau. Ačiū. Priimta. Balsuojame dėl 53. Prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Penkiasdešimt ketvirtasis. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 55. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 56. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. 57. Balsuojame. Ačiū. Priimta. 59. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Balsuojame. Ačiū. Priimta. Antroji dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar balsuosime. Dėl 60 pakeitimo, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Šešiasdešimt antrasis. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. 63. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 64. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Šešdešimt penktasis balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. 66. Šešdešimt šeštasis žodinis pakeitimas. Ne, pirmiausia balsuojame dėl 66 pakeitimo. Prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar balsuojame dėl žodinio pakeitimo. 66 pakeitimui, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 67. Prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 68. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 69. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Septyniasdešimtasis balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Septyniasdešimt pirmasis. Baigiame balsuoti. Priimta. 73. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 72. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. 74 balsuojame. 74 ir 75 dėl jų balsuojame kartu. Baigiame balsuoti. Atmesta. 77 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 76 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 78 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 79. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 80 balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 81 balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 82. Baigiame balsuoti. Priimtas. 83 balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 84 balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 85 balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 86 balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 87. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 88. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 89. Pradedame balsuoti. Baigiame. Primta. Devin... 95. Baigiame balsuoti. Primta. Devyniasdešimt trečiasis. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Devyniasdešimt ketvirtasis. Balsuojame. Pagal mūsų balsavimo sąrašą 92 pakeitimas yra suderinama su 95. 95 mes patvirtiname, taigi nereikia, nebūtinai jisai atkrenta automatiškai ir norime, kad dėl jo būtų balsuojama atskirai. Ragione, quindi votiamo sul 92 la votazione. Puiku, taigi balsuojame dėl 92 pakeitimo, prašau. Baigiame balsuoti. Priimta. 74. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 96. Prašau. Baigiame balsuoti. Priimta. 97. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 98. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 99. Balsuojame. Baigiame balsuot. Priimta. Šimtasis balsuojame. Baigiame. Priimta. Šimtas pirmasis balsuojame. Baigiame. Priimta. Šimtas antrasis balsuojame. Baigiame. Priimta. Šimtas trečiasis balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 104. Pradame balsuoti. Baigiame. Priimtas. 105. Atsimtas yra. 106. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 107. Pradame balsuoti. Baigiame priimtas. 108. Pradame balsuot. Baigiame. Priimtas. 109. Balsuojame. Ačiū. Priimtas. 110. Balsuojame. Baigiame balsuot. Priimtas. 112. Balsuojame. Ačiū. 111 yra atsimtas. Periname prie 112. Prašau balsuoti dėl 112. Baigiame balsuoti. Priimtas. 113. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimtas. 114. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atme, atmestas. 115. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 116. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimtas. Emendamento 117 è stato ritirato, quindi emend... oh, ah, sì. prima me l'hanno detto, ritirato. 117, 117 buvo atsimtas. Taigi 118 balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 119 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šimtas dvidešimt pirmasis pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 122 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 123 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 124 pakeitimas, 125 ir 126 pakeitimai. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 127 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 128 pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. Toliau 129 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 100. 133 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 134 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. 135 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 136 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, 138 pakeitimas, galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 137 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 139 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 140 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 141 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 142 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 143 pakeitimas. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 144 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 145 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 146 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. 147 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 148 pakeitimas. Balsuojame. Pirmoji dalis. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl pirmojo kompromiso. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl 155 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau žodinės pakeitimas, kuris buvo pateiktas 155 pakeitimui. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 156 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 157 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 158 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 159 pakeitimas. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Jums leidus siūlome balsuoti dėl pakeitimų nuo 160 iki 63 kartų. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 164 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 100, prašau. Gerbėjų kolegos, ponia pirmininkė, Norėčiau kai ką pasakyti dėl 165 pakeitimo. Aš norėčiau pateikti jam žodinį pakeitimą socialdemokratų frakcijos vardu. Mes svarstėme, ar galime teikti pakeitimus, kuriuose kalbama apie darbuotojų darbo taisyklės. Buvo patvirtinta nemažai pakeitimų teisės, teisės reikalų komitete. Tačiau mes norėtume pateikti kelis žodinius pakeitimus, kurie, man atrodo, atitinka 50 pakeitimo dvasę. Jie skamba taip. Atsižvelgiant į tai, kad ES reputacijai daro nemažą įtaką tai, kaip visuomenė suvokia valstybės e, ES viešoje tarnybą. Ir todėl įsigaliojus Lisabonos sutarčiai e, Ji pradėjo taip pat galioti ir darbuotojų darbo taisyklėms ir todėl atitinkamai reikia pareguliuoti jas tam, kad būtų panaikintos neteisėtos lengvatos bei papildomos išmokos, kadangi nemažai valstybių narių mano, kad būtina daugiau dėmesio skirti kvalifikacijos kelimo politikai bei profesinio tobulinimo klausimams. Taigi aš siūlau šį žodinį pakeitimą, kad jis pakeistų 165 pakeitimą. Dėkoju, ponia Gresler. Wir sind mit dem mündlichen Änderungsantrag nicht einverstanden. Mes nepritarėme šiam žodiniam pakeitimui. Taigi jis e, neturėtų būti teikiamas balsavimui. Ich möchte die Antragstellerin noch mal bitten, äh weil ich habe den Text jetzt mal abgeglichen. Aš norėčiau dar kartą kreiptis į pakeitimo autorių. Aš palyginau dvi formuluotės ir man atrodo, kad e, iš tikrųjų skirtumų tarp jų yra nedaug. Tačiau jei e, pranešimo autorė prieštarauja šiems pakeitimus, tuomet be abejo negalime dėl jų balsuoti. Taigi balsuojame dėl 165 pakeitimo. Prašau balsuoti. Approvato. Amen. Patvirtinta. 166 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 160, 168 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 170 pakeitimas iš dviejų dalių, pirmoji dalis. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 171 pakeitimas, pirmoji dalis, prašau balsuoti. Kiusa. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuojame. Dėl antrosios dalies, prašau balsuoti, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl trečiosios dalies. Kas už? O, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 172 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 173 pakeitimas. Pirmoji dalis. Prašau balsuoti. Jūsų. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau balsuojame dėl 169 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 174 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. 175 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. 176 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 177 pakeitimas. Balsuojame. Pasavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 178 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 179 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 180 pakeitimas. Pirmoji dalis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau siūlau balsuoti dėl pakeitimų 181 iki 187 pakeitimų kartu. Prašau balsuoti. Pasavimas baigtas. Patvirtinta. 180 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 189 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 190 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 191 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau siūlau balsuoti dėl pakeitimų nuo 192 iki 94 kartų. Prašau, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 195 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 196 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 197 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 198 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 199 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 200 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigime balsuoti. Atmesta. 201 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigimas. Patvirtinta. 100. Atsiprašau, 203 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 204 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau siūlau balsuoti dėl, kartu dėl pakeitimų nuo 2006 iki 2209, atsiprašau. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 210 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 212 pakeitimas. Pirmoji dalis. Prašau balsuoti siūloma yra išbraukti. Keli žodžius, balsavimas baigimas, atmesta. Antroji dalis. Prašau balsuoti dėl 212 pakeitimo antrosios dalies. Balsavimas baigtas, atmesta. Toliau blokas nuo 214 iki 219 pakeitimų. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 220 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 221 buvo atsimtas. 222 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 223 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 224 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 225 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 226 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigimas. Atmesta. Toliau 227 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigimas. Atmesta. Toliau balsuojame dėl pakeitimų nuo 228 iki 244 pakeitimų kartu. Balsuojame. Jūsa. Balsavimas baigimas. Patvirtinta. Toliau 245 pakeitimas. Pasavimas baigimas. Atmesta. Toliau 246 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigimas. Patvirtinta. Toliau 247 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigimas. Patvirtinta. Toliau 248 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigimas. Atmesta. Toliau 249 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 250 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigimas. Patvirtinta. 251 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigimas. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl bloko. Ne, tai atsiprašau. Du šimtai septyniasdešimt trečiasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 274 e, e, buvo patvirtintas, 275 pakeitimas, balsavimas baigimas, patvirtinta. 254 pakeitimas, prašau balsuoti, balsavimas baigimas, patvirtinta. 276 pakeitimas, balsuojame, baigime balsuoti. Patvirtinta. Toliau 277 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 278 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 280 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 279 pakeitimas. Pasavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 281 pakeitimas, pirmoji dalis. Balsavimas baigiamas, patvirtinta. Antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 282-283 pakeitimai. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Du šimtai aštuoniasdešimt šeštasis pakeitimas, du šimtai aštuoniasdešimt penktasis pakeitimas patvirtinta. 287 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 280, 290 pakeitimas. Baigta. 290 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 291 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 293 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Prašau. Aš noriu atsimti iš savo pakeitimą. 294 lo ritira, quindi emendamento. 294 pakeitimą. turėtume balsuoti, kadangi 293 buvo patvirtintas, ne, atkrito. 295 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Du šimtai devyniasdešimt šeštasis pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 297 pakeitimas ir jam pateiktas žodinis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigimas. Patvirtinta. Emendamento 299. 299 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigimas. Patvirtinta. 292 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigimas. Patvirtinta. 300 pakeitimas, balsuojame. Patvirt, e, atsiprašau, baigimas balsavimas. Patvirtinta. 301 pakeitimas ir jam patiktas žodinis pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 302 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 303 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 304 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Taigi toliau jums leidus mes norėtume balsuoti dėl vystimosi komiteto pakeitimo nuo 1 iki 10. Prašau balsuoti. Uh, kius. Approvato. Patvirtinta. Toliau perėmė prie uh, užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir balsuojame nuo pirmo iki penktojo pakeitimo. pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta šeštasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau periname prie Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto. Siūlome balsuoti dėl pakeitimų nuo 1 iki 7. Balsuojame. Baigimas balsavimas. Patvirtinta. Toliau transporto komiteto pakeitimai. Siūlome balsuoti nuo 1 iki 11 pakeitimų kartu. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau Libė komiteto nuo pirmojo iki šeštojo pakeitimų. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau kultūros komiteto pakeitimai nuo antrojo iki penktojo pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau NV komiteto pakeitimą nuo 1 iki 14. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ūsienio reikalų komiteto pakeitimai nuo 1 iki 3. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. AFET komiteto penktasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Užsienio re, regionų kom, vystimosi komitetų vard, pateikti pakeitimai nuo 1 iki 7. Baigėme patvirtinta. Toliau perėmėme prie konsultuojamosios dalies. 26 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 27 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 28 uh, balsuojame. Baigta. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 29 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 30 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 31 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 32 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 33 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 34 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 35 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 36 pakeitimas. Balsuojame. A, jis atsimtas. Gerai, tuomet 37 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 38 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. 39 pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl pakeitimo nuo 40 iki 42 kartų. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl rezoliucijos visais patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Čiūsa. Balsavimas baigtas patvirtinta 21 balsavus už, dviem balsavus prieš ir niekam nesusilaikius. Taigi sveikinu dokumento autorių. Molti abbiamo. Prossimo. Piccolino. Questo qua, costo dei conti? Sì, sì. Eccolo qua. 105. Andiamo? Se siete eh, pronti passiamo all'altro punto, il punto 5. Jeigu esate pasirengę, tai perikime prie kito klausimo, penktojo. Speciali Europos audito rūmų ataskaita 2009 metų komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Jeigu sutinkate, galime balsuoti vienu metu nuo 1 iki 14 pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau moterų reikalų komitetas, pirmas, antras pakeitimai, vienu metu balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Šeštas, aštuntas. Balsuojame, balsavimas baigtas. Patvirtinta vystimosi komitetas, 70 pakeitimai, balsuojame. Atsiprašau, nuo 7 iki 12, sako pirmininkas. Patvirtinta. Rezoliucija dabar. Su pakeitimais balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 19 už, vienas prieš, niekas nesusilaikė. Kitas klausimas, balsavimas dėl 8, e, 9 ir 10 Europos plėtros fondų 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. pasiūlymas dėl sprendimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 20 už 1 prieš. E, toliau e, balsuojame dėl sprendimo, dėl sąskaitų uždarimo, dėl visko kartu balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 21 už 1 prieš. Toliau pakeitimai, trečiasis. Balsuojame. Baigiam. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. E, dešimtasis balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Devintasis balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vienuoliktasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dvyliktas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tryliktasis. O balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Keturioliktasis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Penkioliktasis. Balsuojame. Baigėme. Patvirtinta. Šešioliktasis. Balsuojame. Baigėme. Patvirtinta. Septynioliktasis. Balsuojame. Baigėme. Patvirtinta. Aštuonioliktasis. Balsuokite. Balsuokite. Baigiame. Patvirtinta. 19. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 20. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 21. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 22. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 23. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 24. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 25. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 26. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vystimosi komiteto pasiūlymai. Balsuojame vienu metu, vienu kartu. Jeigu sutinkate, tai dėl, vis, dėl visų dėvio pakeitimų balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau taip pat dėvė komiteto pasiūlymai. Balsuosime e, nu, dėl pakeitimų nuo 18a. Galbūt galime balsuoti iki pirmo pakeitimo C konstatuojamai daliai. Ir dėl antrojo Epping e, pranešimo siūlome balsuoti neigiamai, tai norėtume atskirai balsuoti. E, o vystimosi nuo vieno iki šešto. Nu, už taip pat ir dėl pirmojo Eppingo. Gerai, balsuojame dabar dėl 18 visų pakeitimų. Balsavimas baigtas, patvirtinta. 18b. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 18c. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 18d. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 18, 18e. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 18 F. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas C konstatuojamoji dalis. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas. D konstatuojamoji dalis. Balsuojame pirmiausiai dėl pirmos dalies. Prašom balsuoti. Balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. E, dar balsuosime dėl aštunto pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos pasiūlymo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas patvirtinta 23 už vienas prieš. Niekas nesusilaikė. Dėl pasiūlymo dėl 2009 metų e, biudžeto ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui e, kovo 22 dieną per balsavimą dėl ekonomikos ir socialinių e, reikalų komiteto išlaidų tvirtinimo įvyko tam tikras nesusipratimas. Kaip supratome, nereikėjo balsuoti dėl kolegos Rivelinį pasiūlymo. Taigi, e, dėl to nesusipratimo buvo netaip patvirtinta rezoliucija, nebuvo pateikta rezoliucija balsavimui. Šiandien turėtume pakartoti balsavimą dėl e, paminėto pasiūlymo dėl rezoliucijos. E, Ajalas Sender nori pasisakyti, prašom. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad mane tai labai suerzino. Aš seniai dirbu parlamente ir niekada per balsavimus taip nebuvo atsitikę, bet suprantu ir pono Rivelinį susierzinimą. Manęs buvo paprašyta paprasčiausiai nekreipti dėmesio į šią situaciją, kad aš šiaip esu atsakinga už šių institucijų darbą ir už biudžeto vykdymo patvirtinimą. Galbūt kitais metais galėjome palaukti ir tada išspręsti šią problemą. Tačiau Olafas yra įsitraukęs, nes manome, kad yra problema. Ir mano prašymas buvo nukelti balsavimą iki plenarnės sesijos, palaukti gal Olafas galėtų ką nors pasakyti šio klausimu. Taigi prašyčiau kolegos išvelgti į tai, kad iš tikrųjų manau, jau kalbame apie e, prastą lėšų valdymą ir tikimės, tikimės, kad Olafas pateiks savo išvadas. Kalbam apie sudėtingas procedūras, e, dėl drausmės iškilo problemų, keletą tūkstančių bauda buvo skirta, bet jinai neatsispindi, taigi reikia galvoti, ar tikrai ES biudžetas yra tvarkomas gerai veiksmingais. Veiksmingai e, ponas Rivelinį pateikė pakeitimą, aš nemanau, kad jisai specialiai norėjo kažką pasakyti, taigi nieko neigiamo nesakau jo atžvilgiu. Aš paskui pateikiau taip pat pakeitimą ir paaiškinau visus neteisėto lėšų naudojimo atvejus. Olaf taip pat gavo visą informaciją ir pradėjo gilintis į šios klausimus. Jeigu gerai prisimenu, 26 žmonės balsavo už, vienas prieš vieną susilaikė. Nenorėčiau, kad rezoliucija pasikeistų, jeigu balsuosime taip. E, e, reikia tam tikrų techninių korekcijų, galbūt e, reikia tada ir pavadinimą pakeisti. Vienas tik balsavo žmogus prieš, vienas susilaikė, 26 už. Man atrodo, kad visi gerai gana suprato, dėl ko balsuojama buvo. Taigi, kolegos, aš dar kartą noriu paklausti, ar negalėtume sutikti su tokiu pasiūlymu, atidėkime balsavimą ir palaukime, kol sužinosime uh, naujos, gausime naujos informacijos. Nuo dabar iki plenarinės sesijos. Kolegė Greslė. Jetzt, also wir werden für die Entlastung stimmen, ganz ein, aus einem ganz einfachen Grund mes balsuosime už biudžeto įvykdymo patvirtinimą dėl paprastos priežasties. Olafo tyrimas dėl ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto biudžeto tvarkymo buvo mums pateiktas, mes pateikėme pakeitimus, pranešėjas pateikė pakeitimus ir mes norėjome gauti tolesnės informacijos, kalbai apie devintuosius metus. Na, ne, nesvarbu, ar patvirtinsime biudžeto vykdymą ar ne. Tai, kas, tai kaip viskas vyksta, tai nesvarbu, kaip, kaip bus. Ir man atrodo, tiesiog pamiršime šią problemą. Pranešėjas, aišku, turi atidžiau pažiūrėti, kaip viskas vyksta. O aš tiesiog norėčiau pažymėti, panašu, kad tos institucijos baldai yra pardavinėjami privataus pelno pagrindu. Taigi mes turime ir kaip ir apsaugoti žmonės tyrimo eigoje ir turime patys susitarti, ką darysime. Tuo atveju, jeigu biudžeto vykdymo procedūra pasirodys esanti tinkama. Jeigu labai griežtai laikytumėmės taisyklių, niekam negalėtumėme patvirtinti biudžeto įvykdymo. Kasmet tokių institucijų atsiranda nemažai ir negalime perdėti ir tos situacijos ir negalime atidėdinėti balsavimo arba nesu, nepatvirtinti biudžeto įvykdymo. Pane Ajala Zender, norėčiau priminti poniai Greslė, kad mes neatsisakome patvirtinti biudžeto įvykdymą, mes tiesiog atidedame sprendimą, atsižvelgiant į susiklošiusią situaciją. Jeigu Olafas po tiek mėnesių vykusio tyrimo kažką galiausiai pasakys ir turiu pasakyti, kad e, rugsėjo mėnesį jau vyko tas e, Olafo tyrimas, taigi reikia palaukti jų nuomonės, ką jie pasakys. Aš nesakau, kad nereikia patvirtinti biudžeto įvykdymo, tiesiog atidėkime tą sprendimą. Reikia apsispręsti, ar yra problemų, čia tam tikrų prieštaravimų matome, taigi palaukime, ką pasakys Olafas. Nesakau, nepatvirtinkime, nepatvirtinkime biudžeto įvykdymo, tik palaukime Olafo nuomonės. Pirmininkas, taigi norite, kad e, balsavimas būtų atidėtas? Ar kažkas nori dar pasisakyti? Kiek supratau, ponia Ajala siūlo atidėti balsavimą, o ponia Greslė norėtų, kad balsuotumėme šiandieną, nes tokiu būdu mes e, neužbėgtumėme už akių jokiems kitiems Olafo atliekamiems tyrimams. Kągi. Tuomet e, dabar balsuojame dėl sprendimo, dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo e, su pakeitimais ir pataisimais, kurie patvirtinti buvo balsavimo metu kovo 22 dieną. Prašau. Balsavimas baigiamas. atmesta. 13 prieš, 9 už, 2 susilaikė. Šiandien daugiau ne, jokių darbo atvarkės punktų ne, nebeliko. Susitiksime kitą kartą, sveikiname pranešėjus.